gyvendinančią e, saugumo strategiją ir aš tikiuosi su jumis ir ateityje bendradarbiauti šio klausimo. Ačiū pirmininkė. Much, Labai ačiū, pana komisarė. Tuo diskusiją šiuo klausimu baigėme. Balsuosime rytoj 12 val. Toliau mums reikia aptarti kitą pranešimą. Tai yra Kornelis de Jong pranešimas dėl ES požiūrio į baudžiamąją teisę. Suteikime žodį pranešėjui. Keturias minutės. Prašau. Strafrecht is niet zomaar een onderwerp. Ačiū pirmininkė. Baudžiamoji teisė nėra šiaip savo tema. Tai yra e, sritis susijusi su kaltinamųjų e, ir nuteistųjų laisvės apribojimu. Tai reikia žvelgti rimtai. Kai kuriais e, atvejais tai yra pateisinama, tačiau turi būti rimtos e, tam priežastis, kaip e, yra nustatyta žmogaus teisų priemonėse ir ES žmogaus teisės hartijoje yra du pavojai. Pirmiausia, mes patys politikai, mums pirmiausia kyla pavojus, žiniasklaida labai dažnai šiais laikais rašo apie nusikaltimus. Tai reiškia, kad prokurorai, teisinė sistema ir politikai E, yra e, tokio pavojaus objektas. Politikai bando išvengti to pavojaus, prieinami naujus teisės aktus, bandydami e, keisti jurisdikciją. Ir, ir atrodo, kad stengiamasi nuteisti, ko galima daugiau žmonių, įvedant, e, kad galima daugiau teisės aktų. Tačiau badžiamosios teisės tikslas nėra trumpalaikių tikslų sėkimas. Prieš patvirtinant naujus e, teisės aktus ar didinį bausmes, reikia pagalvoti apie pasakmes. Ar tikrovėje galima tikėtis pagauti daugiau nusikaltėlių ir reintegruoti juos į, į visuomenę? Ir ar viešuoji nuomonė yra suinteresuota didesnėmis bausmėmis, ar mes tiesiog galvojame apie trumpalaikę naudą e, iš tokių priemonių tikintis viešosios nuomonės pagerėjimo. Antrasis pavojus kyla iš Briuselio. Čia mes per daug esame pripratę naudoti naudotis tomis galiomis, kurias suteikia ES sutartys. Yra daug rimtų nusikaltimų, kuriuo atveju yra minimalus suderinimas. Yra tam tikrų sričių, kur e, harmonizavimas yra įmanimas, tačiau e, tai yra labai apribuota skritis. Aš įsivaizduoju, kad galima e, suderinimą ES lygmenių kur, išplėsti kur kas e, labiau. Aišku, puiku gerbti tradicijas, nacionalinės tradicijas ir įpročius, tačiau kartais galima e, laikytis principo, kad valstybės narės gali kištis tik tai tada, kai yra pažymai konstitucija. Taigi, platesnės galios ir nacionalinių jurisdikcijų klausimas kelia įtampą. Tai reiškia, kad vadžiamoji teisė neturi plėtotis taip pat kaip kitose srityse fragmentuotai ir e, atskirose srityse be e, didelio koordinavimo. Mano pranešime aš aiškiai sakau, kad neturime naudoti baudžiamosios teisės kaip galimybės ar pagrindo užsiimti politinių šau. Labai svarbu atminti, kad bet kokio teisės sudarinimo priektinė vertė turi būti įrodyta statistiškai. Turime užtikrinti, kad prieš keičiant baudžiamosios teisės nuostatas turime ieškoti veiksmingesnių sprendimų. Ir turime atlikti veiksmingus būtinumo testus. Reikia pademonstruoti, kad išliktų nuseklumas ir sudarinamumas. Tai reiškia, kad visos ES institucijos, skaitant parlamentą, turi dirbti tokia kryptimi. Mums reikia koordinuoti, koordinuoti savo veiksmus, nes fragmentuota baudžiamoji teisė yra baudžiam, iš vis neteisė. Dėkuoju visiems e, man padėjusiems dirbti ir aš tikiuosi, kad darbo grupėje mes ir toliau galėsime dirbti apibūdinami šias taisyklės kartu su taryba ir e, komisija. Tikiuosi, kad galėsime pasiekti, kad naujos baudžiamos teisės taisyklės būtų įvestos tik tai tada, kai jos iš tikrųjų yra būtinos. Lamanina, la, e, ponia komisarė, dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų ir pir, pirmajam žodis teikiu ponui vos vienai minutiai. Ja. Ačiū. Norėčiau visų pirma iš viso širdies padėkoti Kornelis Dejong už jo entuzijazmą rengiant šį pranešimą. Jis tikrai labai geras, labai subalansuotas ir man labai patinka, kad mes nedideliais žingsniais einame link turinio klausimų svarstymo. Aš tikrai pritariu kolegai ir tas matyti visur, visose valstybėse narėse Taigi pritariu, kad visose valstybėse narėse baudžiamoji teisė augo kitaip ir į ją reikia skirtingai žiūrėti. Tai yra tikrai stipriausias instrumentas apribojantis žmogaus teises, todėl su juo reikia elgtis labai atsargiai ir materialinės teisės rytyje ir visur kitur. Todėl reikėtų pagalvoti, ar neverta parengti kokio nors koncep, kokios nors koncepcijos pagal kurią mes pradėtumėm nuo Europos tyrimų orderio, o po to galvotume apie kitus principus ir netvirkščiai. Gaila, kad negaliu pasakyti nieko daugiau, nes jau baigėsi mano laikas, bet aš norėčiau pradėti nuo koncepcijų ir nepradėti nuo galo dirbti šito darbo. Ačiū. Dabar ponas Albrecht, sako pirmininkė. Dėkoju, pirmininkė. Pone Malmström. Aš pritarsiu ponui Fos, man atrodo tikrai būtina, ir tai aiškėja iš kolegos Dejong pranešimo, koordinuoti mūsų veiksmus. Mums reikia koordinuotos strategijos, kuri padėtų taip harmonizuoti baudžiamąją teisę, kad ji atitiktų ilgalaikius interesus, o ne tik gydytų kažkokias trumpalaikės problemas. O ilgalaikis interesas yra sukurti suderintą nuoseklę baudžiamosios teisės politiką. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip bendrais veiksmais galime to pasiekti. Labai dažnai problemos kyla taryboje ir jau kalbant apie tyrimų orderį, apie mažiausias bausmes, jau matėme, kiek yra problemų, kaip sunku suderinti parlamento ir tarybos požiūrius ir čia labai svarbus tarpininko vaidmuo tenka komisijai. Tikiuosi, kad komisija to vaidmens ir imsis. Ačiū. Toliau kolega Bečin. Ačiū. Šis pranešimas patvirtina tai, dėl ko perspėjau e, Britanijos piliečius prieš, prieš kelis metus, būtent, kad ES ketina sukurti savo baudžiamosios teisės sistemą. Šis projektas jau yra gerokai įsibėgėjęs ir labai išsamus aš apie tai rašiau savo pranešime. Saug, laisvė, saugumas ir teisingumas arba Europos policinės valstybės sukūrimas. Mums nereikia ES baudžiamosios baudžiamosios teisės sistemos e, Anglijoje. Mes turime mm, e, precedentų teisę jau šimtmečius ir ji puikiai veikia. E, turime daug saugiklių, Magna Carta, Habeus Corpus dabar bus nustumti į šalį. Bet koks pilietis dabar galės būti siunčiamas į bet kurią ES pakampę, vien remiantis kažkokiu popierėliu. Jie galės būti įkalinti mėnesiams ar metams. E, Anglijos ir Škotijos teismai gina, sav, e, vykdo savo pareigą ginti žmonės nuo savavališko įkalinimo. O jūsų jūsų šita sistema padarys tai laisvėms, ką vieninga valiuta padarė jūsų ekonomikoms. Ačiū. Dabar žodis ponui, ponui Pierkai. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Šiandien kalbam apie ilgalaikį ES saugumo užtikrinimą. Tai yra netiesioginis šio pranešimo tikslas. Galime uh, norėti įvairiausių strategijų iš komisarės Malmström, tačiau jeigu mes tų strategijų neįgyvendinsime, kitaip sakant, jeigu neįgyvendinsime jų kiekvienoje ES valstybės baudžiamoje teisėje, tai visos strategijos liks tik tai popieriais blūkančiai stalčiuose. Todėl Aš pasisakau už tai, kad būtų harmonizuojama ES baudžiamoji teisė atsižvelgiant į nacionalinių valstybių specifiką ir tradicijas. Tačiau tik tai harmonizavimas leis įgyvendinti tai, ko mes siekiame saugumo srityje ir įgyvendinti tai, ką mes jau esame pradėję, kurdami mm, bendrą sienų apsaugos sistemą ir kitus bendrus projektus bei bendras iniciatyvas. Ačiū. Toliau ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Súhlasím s tým, že... Pone komisarė, aš sutinku su tuo, kad sutartys nustato tam tikras sąlygas ir pagal jas kad galime sukurti bendrą Europos baudžiamosios teisės sistemą, bet aš noriu pasakyti, kad šis kelias yra labai sudėtingas ir susijęs su daugybės jautrių klausimų išsprendimu. ES egzistuoja įvairios baudžiamosios teisės strategijos ir mm, jos kūriamos buvo šimtmečiais, kaip jau minėjo kolega iš e, Britanijos. Aš sutinku su tuo, ką jisai sakė tuo atžvilgiu, kad Britų teisė, precedento teisė turi visiškai, kit, remiasi visiškai kitais principais negu e, kitose Europose, Europos kon, kontinento šalise. Sakykime, mano šalis remiasi Austrijos, Vengrijos tradicijoje užauginta teisė ir aš žinau, kad šiaurės šalis turi dar kitas e, tradicijas ir remiasi kitais principais. Taigi reikia šį klausimą svarstyti labai jautriai ir aš dėl to harmonizavimas šiek tiek skeptiškai nusiteikęs. Pone Malmström. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, ėmusis iniciatyvos parengti pranešimą šio klausimu. Jis puikiai susijęs su komunikatu, kurį paskelbė komisija praėjusį rugsėjį ir malonu, kad komunikatas pasiekė savo tikslą, tai yra pradėta diskusija institucijose ir už jų ribų. Komisija norėjo rezimuoti principus baudžiamai teisė, siekiant sustiprinti ES politiką ir teisinį pagrindą, kuris suteikia Lisbono sutartis. Taigi ponas Deivangas būtent laikosi šio principo taip pat. Aiškiaus skaidrios taisyklės, kaip, tai, kada taikyti Europos baudžiamąją teisę yra svarbiausia. Ir mes pritarėme pranešėjo požiūrį, kad ES teisės aktai turi gerbti subsidiarumo ir proporcingumo principus. Žinome ir iš diskusijos aišku, kad baudžiamoji teisė yra e, e, jautris rytis, yra daug skirtumų tarp valstybių narių, į tai reikia atsižvelgti ir svarbu todėl užtikrinti pagrindinių teisų konvencijos užtikrinamas teisės ir vis e, priimant ES teisės aktus. Reikia geriau įvertinti, kaip galima sistemą suderinti ir išlaikyti tuos skirtumus, juos gerbti, įskaitant įvairias tradicijas. Baudžiamoji teisė, stiprinanti ES politiką, yra reikalinga tik kai kuriuose sritise, tačiau jį duotų papildomos vertės. Pavyzdžiui, tai tuo esame įsitikinę E, baudžiamų, e, aplinkosaugos teisės srityje, kur dvi svarbios direktyvos patvirtintos 9 metais. Vaisingas bendradarbiavimas tarp komisijos ir bendradarbiavimas tais atvejais davė pavyzdį ir darbo ateityje. Matome, kad bendros ES taisyklės yra svarbios, kai kalbame apie baudžiamosios teisės priemonės kovojant su pasinaudojimu vidurinė informacija, rinkų manipuliavimu, nes taip padidintų pasitikėjimą rinkomis, jeigu pasiūstume bendrų taisyklių stiprų signalą. Be e, baudžiamosios taisės priemonių e, sutartis numato 10 e, ES nusikaltimų, kurie pateisina poreikį priimti teisės aktus ES lygmenių. Daug pasiekta e, po Lisabono sutarties, būtent direktyvos dėl kovos su žmogaus teisų, e, žmo, prekybo žmonėmis, taip pat vaikų išnaudojimu. Ir baigiamos darybos dėl kibernetinių nusikaltimų direktyvos bei dėl konfiskavimo teisės aktų. Šios iniciatyvos prisideda prie e, sutarties nuostatų plėtojimo, prisidedančių prie minimalių taisyklių e, koncepcijos plėtojimo ir pagrindų, e, leist, kurie leistų plėtoti baudžiamą teisę ES lygmenių. Ateičiai mums reikia e, pagalvoti apie minimalės baudžiamosios teisės principus ir ateityje mes rengsime savo e, e, forumą, įtraukdami ekspertus, aptarti svarbiausias klausimams, e, kur ES turėtų imtis baudžiamosios teisės priemonių. Mes pritarėme rezoliucijos požiūriui. Pavyzdžiui, baudžiamosios, baudžiamosios teisės komunikatas pritarė, kalba apie tai, kad reikėtų sukurti bendrą meta kalbą, kalbant apie baudžiamosios teisės problemas. Komisijos komunikatas ir jūsų pranešimas yra tik tai pradžia plėtojant ES baudžiamąją politiką. Ir mes dirbsime kartu su Europos parlamentu, e, siekdami bendro tikslo tikros e, saugumo ir teisingumo srities. Ačiū, ponia Pirinkė. Toliau mes turime ponios Buskort e, pranešimą dėl moterų perspektyvos Turkijoje 2020. Taigi pranešėjai žodis keturiams minutės. Dear President, dear Commissioner, Pirmininkas.